Klausimas turi būti sprendžiamas ne tik tai dėl saugumo, bet taip pat e, ir dėl to, kad būtų e, apgina, apginti pažeidžiamiausi kaliniai visoje Europoje. Kaip tik tai dėl to patikėjau kelis pakeitimus, kad būtų kovojamas radikaliamus Europoje. Aš man pasiūliau pavyzdžių, kaip būtų gerai kovoti su ekstremizmu ir radikalizavimuose. Vėlgi, e, valstybėm narėm keičiantis gerąją praktiką. Reikėtų komisija ir valstybės narės įvertintų įrodymus ir, ir patirį, ypač kalbant, pavyzdžiui, apie atskirimą kalinių, kaip plinta radikalizmas Junktinėje karalystėje. Na, dabar taikome tokią praktiką, kai ekstremistai laikomi atskiriuose padaliniuose siekiama iš tiesų stabdyti ekstremistinės propagandos skleidimą, ypač tarptų. Um, kalinių, kurie tam imliausi galbūt būtų. Ir viena iš priemonių tai būtų ekstremistinės liter, literatūros e, šalinimas. E, taip, e, taip pat kalėjimo darbuotojų mokymų gerimas ekstremizmo srityje ir reikėtų pagalvoti apie vairias sėkmingas priemonės, kurias taiko valstybės narės, bet tai turėtų pagalvoti komisija ir reikėtų dalintis geriausią praktiką čia srityje. Dar vienas dalykas dėl šito pranešimo. Aš manau, kad labai svarbu, kad e, nesinaudotumėm pranešimus savo iniciatyva e, kaip e, išpolio prieš atskiras valstybės narės. Iš tiesų problemos kalėjimuose valstybėse narėse labai panašios yra. Ir, Nereikėtų išskirti atskirų valstybių narių, nes iš tiesų ir problemos bendros, ir, ir grėsmės bendros yra ir iš tiesų nereikėtų pirštais rodyti į atskiras valstybės narės, bet aš, aišku, džiugiuosi na, dėl to, kad šešėliniai pranešėjai bendrai paėmus sutarė e, daugumą klausimų, tai iš tiesų esu pasirengęs dirbti su pranešėjais šešėliniais pranešėjais per ateinčius posėdžius, jau nemažai jų tokių ir vyko ir esu tikras, kad e, rasim konstruktyvių kompromisų. Ačiū, toliau. Aldė Šešėlinis pranešėjas, panas Ježak. Ačiū pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau pasakyti, kad e, bendras e, pranešimo požiūris yra puikiai subalansuotas. Mūsų frakcija pakeitė kelis pakeitimus dėl šito pranešimo, konkrečiai dėl, pavyzdžiui, per didelio skaičiaus kalinių, dėl e, paramos kaliniams, kalėjimo darbuotojų mokymams, ar e, iš tiesų e, reikėtų priemonių skirtų ne tik tai kaliniams, bet ir kalėjimų darbuotojams, jiems reikėtų padėti pateikiam pakeitimų. Tačiau e, trečdalį Europos kalėjimų kalinių yra daugiau negu ten yra vietų ir per didelis kalinių skaičius iš tiesų yra vis didėjanti problema. Kaip tik tai todėl turėtume susitelkti šito klausimo sprendimą, teikdami konstruktyves rekomendacijas kurios kurias e, valstybės narės galėtų veiksmingai gyvendinti. Per didelis kalinių skaičius e, kalėjimuose turi įtakos e, saugumui kalėjimuose, bet to tai taip pat neigiamai veikia ir medicinė priežiūra, ir kalinių mokymasi. Ir tai yra kliūtis jų integracijai visuomenė. Ir šiame kontekste reikėtų galvoti apie struktūrinių kliučių šalinimą, praktinių įgūdžių lavinimą. Tai yra būtina siekiant užtikrinti kalinių reintegravimą į visuomenę, užkirtant kelią recidivizmui. Ir tam, kad ir toliau kalinių skaičius būtų per nelik didelis kalėjimas ir radikalizavimasis kalėjimuose, tai jau minėjo ne vienas kolega, iš tiesų tai didelį nerimą keliantis reiškinys. Ir aišku, turime padaryti viską, ką galime, kad iškirstumėm tą kelią. Ir šiame kontekste prioritetas turėtų būti kalėjimo darbuotojų mokymas. ES e, suteikia finansavimą e, pagal e, Europos saugumo darbo atvarkę, tam, kad būtų galima padėti kalinių darbuotojams būtų galima geriau kovoti su radikalizavimuose kalėjimuose, reikėtų susitelkti į aprikimo gebėjimo stiprinimą, taip pat į radikalizavimuose prevenciją per švietimą. Uh, ir e, dialogą tarp įvairių religinių įsitikinimų e, asmenų e, valstybės narės turėtų pasinaudoti kovos su radikalizavimus kompetencijų centru ir iš tiesų reikėtų keistis patirtim ir probacijos rytė. Norėčiau pabrėžti, kad kalinių teisės visuomet turėtų būti ginamos ir svarbu nepamiršti ypač tai, kad reikia atsižvelgti į vaikų interesus, jie turi būti laikomi atskirai nusaugusių visom aplinkybėm. Taip pat ir pervežimo kalėjimo metu kolegos pernelyg daug ES kalėjimų Mm, atitinka tokie aprašymo buvus Junktinės karalystės reikalų ministro. E, jis pasakė, kad e, kalėjimai tai yra labai brangus būdas blogus žmonės padaryti dar blogesniais. Tad e, aš tikiuosi, kad mes galėsime tai pakeisti ir tikiuosi, kad pranešėjai atsižvelgs į mūsų pasiūlymus dėl pakeitimų prieš galutinį balsavimą ir norėčiau padėkoti pranešėjai ir šešėliniams pranešėjams už bendrą darbą. Shadows, Guo šelnis pranešėjas Kvisagonas. Ačiū pirmininkė. Pranešimu siekiama gerinti bendrą situaciją kalėjimuose visoje Europoje. Ir todėl mūsų GUE NGL frakcija teigiamai įvertina. Savo pakeitimais siekiame atkreipti dėmesį į žmogaus orumą. Pavyzdžiui, turi būti e, galimybės kaliniams būti kalėjimuose arčiau jų namų, kad būtų palengvinat socializavimuose su, su giminaičiais. Uh, Ir iš tiesų reikia užtikrinti geras darbo sąlygas ir kalėjimų darbuotojams, nes tai, tai būtų naudinga ir patiems kaliniam. Mūsų pozicija dėl pranešimo bendrai paėmus yra teigiama. Dėkuoju. <clears throat> Ir paskutinė šešėlinių pranešėjų vardu ir konkrečiai žalios, žalių frakcijos vardu kalbės Eva Žaly. Ačiū pirmininkė. Dėkoju pranešėjai, poniai Beržeron, už šį pranešimą. Manau, kad tikrai labai gerai, kad e, savo iniciatyvą rengęs pranešimas susilaukė 184 pakeitimų. Galiu konstatuoti, kad e, įvairios frakcijos sutarė, įskaitant ir tokias kraštutinės frakcijas, mes visi e, vieningai pasmerkėme prastas kalė... sąlygas kalėjimuose Taip pat kalbame apie būtinybę e, siekti, kad kalėjimai būtų ne tik bausmės, bet ir integracijos vieta, e, kad reikia organizuoti veiklą nuteistiesiems. E, taip pat kalbame apie būtinybę pasirūpinti pažeidžiamais asmenimis, užtikrinti prieigą prie sveikatos priežiūros paslaugų, apie būtinybę galvoti, teikti pirmenybę alternatyves į alternatyvioms įkalinimui bausmėms. Gal, taip pat e, galvojame apie vaikų e, interesų viršenybę, e, recidivizmo prevenciją, kitas sąlygas įkalinimo įstaigose. Mes žalieji manome, kad reikia pagalvoti apie mintį izoliuoti radikalizuotus asmenis. Nemažai šalių e, jau taiko šią praktiką ir reikėtų padiskutuoti, kaip geriausia elgtis su tais asmenimis. Taip pat manau, kad mes turime galvoti ir apie tam tikrų veikų dekriminalizavimą, pavyzdžiui, e, kanapių laikymą. Taip pat reikia žinoti, kad siekti, kad e, vienam naujai įkalintam asmeniui tektų vienas e, iš įkalinimo įstaigos paleistas asmuo. E, tikiuosi, kad dėl šio pranešimo mes gana lengvai rasime įvairių kompromisų ir nekantriai laukiu šio darbo. Ačiū. Jeigu pranešėja nebenori mm, komentuoti, reaguoti, tai noriu padėkoti jai ir šešėliniams pranešėjams už dalyvavimą rengiant šį iniciaty... pranešimą savo iniciatyvą. Noriu už pakeitimus, e, prašome pranešėją. Na, tiesiog noriu pasakyti, kad mes e, visi sutarėme Ir dar norėčiau atkreipti dėmesį, kad e, radikalėjimas e, kelia mums susirūpinimą, tačiau tas radikalėjimas susijęs ir su kalėjimų perpildymu. Ir tuo, kad e, žmonės, kurie yra įkalinti, neturi jokių vilčių ir tas radikalėjimas atveria tikrai labai pavojingą kelią. Taigi, kalėjimų perpildymas ir prastos gyvenimo sąlygos yra viso blogio šaltinis. Ir aš pritariu tam, ką sakė ponė Žoly. Jis sakė, kad e, jeigu radikaliz... izoliuosime mm, radikalizuotus asmenys, tai gal tik dar labiau prisidės prie jų radikalėjimų. Galbūt vertėtų rasti tiems žmonėms darbo, užuot juos e, izoliavus kaip e, gyvulius. E, taip pat reikėtų suprasti, kad e, pažeidžiami asmenys taip pat yra e, linkę į radikalėjimą. Taigi, ačiū visiems dar kartą už darbą. Dėkoju, pirmininkė. Um, ačiū, dėkoju Jums už Jūsų darbą. Dėl šio pranešimo balsuosime birželio 21 dieną. Dabar periname prie 10 punkto. Tai yra bendra tarptautinės apsaugos ES e, procedūra. E, Europos komisija e, Liepos 13 dieną pasiūlė antrąjį reformų paketą dėl bendros Europos prieglopščio sistemos. Šis pasiūlymas turėtų pakeisti 2013 m. direktyvą dėl E, bendros e, tarptautinės apsaugos suteikimo ir paniekinimo tvarkos. Koordinatoriai paskyrė Laura Ferrara būti pranešėja, rengiant pranešimą dėl šio prioritetinio dosie. Jie surengė išsames konsultacijas su Europos ir nacionaliniais suinteresuotaisiais asmenimis e, per pastarosius kelis mėnesius ir šiandien jie yra pasirengusi pristatyti savo pranešimo projektą. Tai ponė Ferrara, žodis jums, po to vyks diskusija. Ačiū. Ačiū pirmininkė. Visų pirma, norėčiau padėkoti visiems kolegoms ir šešėlinėms pranešėjams, su kuriais dirbau šios pastarosius porą mėnesių. Tai buvo labai sudėtingas, sunkus darbas, bet tai yra labai sunkus darbas, nes kalbame apie bendrą Europos prieglapščio sistemą. Noriu padėkoti ir komisijai. Komisija. Komisija E, labai buvo pasirengusi mm, bendradarbiauti ir teikė mums visą reikiamą informaciją bei padėjo mums suprasti konkrečias procedūras numatytas ir pirmajame priemonių pakete, ir antrajame priemonių pakete. Noriu padėkoti komisijai už jos atvirumą. Taip pat noriu padėkoti visoms nevyriausybinėms organizacijoms, kurios sprendžia šį klausimą. Per pastarusius porą mėnesių buvome susitikę su mm, nemažai NVO, jos mums pateikė įdomios informacijos ir pasiūlymų. Mm, Taip pat keliavome į keletą valstybių narių - Vokietiją, Švediją, Prancūziją. Dirbome ir čia Belgijoje. Susitikome su įvairiomis vyriausybinėmis ir nevyriausybinėmis agentūromis čia ir kitose valstybėse narėse. Siekiame suprasti galiojančią tvarką ir sistemas, bandėme rasti geriausios praktikos pavyzdžių, aiškinomės, kokiu problemu reikėtų stengtis vengti bendrojoje sistemoje. Buvo pateikta įdomių pasiūlymų. Per visus tuos svarbius susitikimus supratome, kad labai svarbu e, numatyti vienodas ir teisingas e, tarptautinės apsaugos suteikimo procedūras. Taip pat reikia ieškoti pusiausviros tarp procedūrų paisimo, tvarkos ir tų procedūrų veiksmingumo bei pagarbos žmogaus teisėms. Yra atsiradę nemažai socialinės įtampos ir tai nulėmė tos pusiausviros nebuvimas ir taip pat net taip pat tikru, tikrumo, užtikrintumo stoka. E, asmenys atsidūrė šioje sistemoje arba asmenys, kurie yra vertinami ir jiems priklauso prieglopsis ar taptutinė apsauga, e, jaučia netikrumą, bet to kyla daug sunkumų nagrinėjant prieglopščio prašymus. Čia yra labai didelių finansinių problemų, trūksta finansavimo, daugelis sistemoje dirbančių žmonių ištisus mėnesius negauna užmokesčio. Taigi labai svarbu numatyti tinkamą tvarką, kuri būtų greita, racionali, kad viskas vyktų kaip galima greičiau ir kad išspręstume dabar egzistuojančias problemas. Ir Žinoma, valstybės narės yra suinteresuotos, kad e, tarptautinės pagalbos prašymai būtų nagrinėjami pakankamai greitai. Turi būti numatytos tokios procedūros, kurias būtų galima atlikti greitai. Taigi procedūrų spartinimas yra svarbiausias dalykas šioje srityje. Bet to, galiojant e, dabartiniams teisės aktams, buvo įvairių procedūrų, taip pat buvo e, atsiradę daug kliučių ir labai svarbu suprasti, kokios, kokių kliučių iškilo siekiant įgyvendinti tą bendrą sistemą. Bet to svarbu vertinti kiekvieną konkretų prašymą prašymas turi būti vertinamas individualiai. Neturime turėti kažkokios e, per daug bendro pobūdžio sistemos. Ir žinoma, visų pirma, reikia išsiaiškinti, ar e, prašymas yra priimtinas, kad e, atmestume tuos atvejus, kai yra akivaizdu, kad tarptautinė apsauga nepriklauso. E, to reikia, kad e, išvengtume sistemos e, per didelės apkrovos ir kad paspartintume procedūrą. Bet žinoma, čia turime atsižvelgti ir į išlaidas, ir taip pat į kiekvienai valstybei nariai tenkančią finansinę naštą. Ši priimtinumo procedūra turi būti įgyvendinama atsižvelgiant į žmogaus teisės, turi būti gerbiamos prašytojo teisės. Kitas klausimas yra trečiosios šalis ir trečiųjų šalių saugumas. Čia aš kalbu apie šio antrojo paketo prevencinį aspektą. Reikia nustatyti kurios valstybės yra saugios. Taip pat turime nustatyti ir pirmąją atvykimo valstybę. Ir aiškintis, ar ta valstybė suteiks prieglopstį ir ar ten asmo gyvens. Žinoma, nėra lengva nustatyti, kurios valstybės yra saugios, kur galima gražinti asmenys. Jau buvo kilę nemažai svarbių klausimų, pavyzdžiui, susijusių su Turkija. Mm, akivaizdu, kad reikia sistemos, kuri padėtų praktiškai spręsti šios klausimus, žinoma, remiantis faktais. Pagreitinta Procedūra, žinoma, nėra paprastas dalykas, tai priklauso nuo daugelio veiksnių. Jeigu sukurtume e, greitą sistemą ir jeigu labai aiškiai suprastume, į kurias trečiasias šalis galima gražinti asmenius, asmenis, taip pat jeigu veiktų Dublino sistema, kurioje būtų atsižvelgiama į vairius kriterijus, į kuriuos iki šiol nebuvo atsižvelgiama, tai tada tikrai galėtume kalbėti apie greitas procedūras, kurios būtų naudingos visiems. Bet yra numatoma mm, privaloma ir savanoriška procedūra. Čia, žinoma, viskas priklauso nuo kilmės valstybės ir čia vėl grįžtų prie trečiųjų, saugių trečiųjų šalių klausimo. Savanoriška procedūra būtų taikoma tiems asmenims, kurie atvyksta iš tokios trečiosios šalies, kuri yra laikoma saugia, arba atvyksta iš pirmosios prieglopščio šalies ir tokiais atvejais asmenims būtų suteikiama savanoriško, pasiūloma savanoriško grįžimo galimybė. Toliau pasienio procedūros. Čia labai svarbu atskirti nepilnamečius atski, apskritai ir nelydimus nepilnamečius bei šeimas. Labai svarbu suprasti, kokios prievolės tenka prieglopsti teikiančioms šalims, priimančioms šalims. Tos prievolės turi būti aiškiai nustatytos, Reikia suvokti tų prievolių padarinius ir konkrečius veiksmus, kurios turi atlikti priimančiųjų valstybę. Ir labai svarbu visus šios dalius, dalykus aiškiai įvardyti bendrojoje tarptautinės apsaugos sistemoje. Toliau prašymų atmetimas. Dažnai atmetus prašymą yra pateikiamas skundas, asmenys e, pateikia skundus prieglopšio institucijoms arba teismams ir prašo iš naujo vertinti jų prašymus. Čia mes turėtume labai aiškiai suprasti, kokios e, bus taikomos apskundimo procedūros. Visų pirma, Reikės išsiaiškinti skundo pagristumą ir nustatyti, kuriai jurisdikcijai priklauso nagrinėti skundą. Jeigu čia tarp valstybių narių, narių nebus numatomas tam tikras suderinimas, tai kils daug nesutarimų, nesusipratimų, bus daug netitikimų tarp skirtingų sistemų. Bet čia vėlgi reikia kalbėti apie dvi pusės - apie prieglopščio prašytojo teisės ir e, prieglopščio prašymą gavusios valstybės prievolės. Yra nustatytos e, ir aiškios procedūros, prievolės, bet matome, kad tarp valstybių narių yra daug skirtumų ir netitikimų. Mes turėtume numatyti tokį apskundimo procesas, kuris būtų teisingas visiems. Ir taip pat visa ši procedūra turi e, būti įgyvendinama atsižvelgiant į žmogaus teisės. Interviu sistema, kuri galiojo iki šiol, ir čia aš ypač turiu galvoje Prancūzijos sistemą, yra svarbi, bet labai svarbu kad e, būtų rengiami ne tik tų pokalbių, interviu protokolai, bet kad mm, e, pokalbiai būtų įrašomi naudojant vaizdo techniką. Ir nors tai ir sukels tam tikrų papildomų išlaidų, kitur mes sutaupysime, nes išvengsime daugelio problemų, kurių gali sukelti e, vien rašytinis protokolas. E, ir taip pat jeigu institucijos e, nagrinėjančios tą pokalbį neteisingai interpretuos protokolą, spręsdamos ar asmeniui turi būti suteiktas prieglopstis. Na, tikimės gerų rezultatų, rengdami šį pranešimą ir noriu dar kartą padėkoti visiems šešėliems pranešėjams už jų pastangas. Ačiū. Dėkoju, Laura. Iš tiesų labai sudėtinga užduotis. Vyksta pirmosios diskusijos, po to bus teikiami pakeitimai. Dabar pasakys visi šešėliniai pranešėjai, kad išgirstumėme jų pirmą jūsų požiūrio vertinimą EPP šešėlinio pranešėjo nėra, tuomet socialdemokratų šešėlinis pranešėjas Peter Niedermüller. Prašau, Peter. Ačiū. Pirmininkė, pirmiausia, aš norėčiau padėkoti poniai Ferrarai. Iš tiesų, tai yra labai sudėtingas klausimas. Ir jūs jau minėjote, kad mes dirbame iš vien. Mano frakcija yra pasirengusi pritarti pagrindiniai pozicijai ir pagrindiniams klausimams. Uh, kurie atsispindi pranešimo projekte. Mums labai svarbu tai, ką jau minėjo ponė Ferrara, būtent, kad reikalinga pusiausvyrą, kad procedūra būtų subalansuota ir kad procesas būtų spartesnis, taigi reikia procedūrą spartinti. Nėra priimtina, kad daug pabėgėlių turi laukti šešis, aštuonis ar devynis mėnesius iki pirmojo pokalbio. Tikrai tai nėra priimtina. Taip pat labai svarbu tai, kas jau buvo paminėta, būtent, kad kiekviena paraiška turi būti analizuojama atskirai, iš esmės, nes tai yra svarbu, kalbant ir apie ateitį. Mums atsidaro įspūdis, kad reikia daugiau interpretacijų, vertimo interpretacijų pabėgėliams, daugiau informacijoms jiems pateikti, tai aišku, tai reiškia, kad reikia daugiau lėšų, reikia didesnės finansinės paramos. Mes jau minėjome, kad labai svarbus Europos saugų šalių sąrašas. Mes laikomės panašios nuomonės. Taip pat labai svarbu mano frakcija yra tai, kad mes nepritarėme uh, baudžiamumo elementui, nes mūsų pareiga ne, nebausti tuos pabėgėlius ar jų paraiškų teikėjus, bet juos paremti, jiems padėti. Ir dar vienas dalykas, kuris gal šiek tiek kontroversiškas, nes aš asmeniškai ne, nesu labai didžiulis valstybių narių sprendimų gerbėjas, nes jie suranda lengviausią kelią, kaip išstumti pabėgėlius iš savo šalies ir sugražinti juos į jų šalį. Aš manau, kad mes apie procedūrą galėtumėme pakalbėti daugiau, bet aš aišku labai suprantu tą ypatingą Italijos ir Graikijos padėtį ir mes turime į tai atsižvelgti per ateinančias diskusijas, būtent kaip daryti skirtumą tarp tokių valstybių narių. Ir kaip sakiau pradžioje, iš esmės mes pritarėme šiam pasiūlymui, pagrindinėms pozicijoms, pagrindiniams elementams ir aš dar kartą norėčiau padėkoti poniai Ferrarai už pranešimo projektą. Ačiū. Dėkoju. Libė delegacija matė, kad nuo šešių iki devinių mėnesių laukia pabėgėliai to pirmojo pokalbio. Praeitą savaitę mes tą matėme Graikijoje. Panašu, kad e, tokia pati situacija yra ir kitur. Dabar EKR frakcijos e, vardu panas Halal. Ačiū, ponė pirmininkė. Labai trumpai frakcijos vardu norėčiau padėkoti poniai Ferrarai už atliktą darbą. Be jokios abejonės dėl daugelio dalykų mūsų nuomonės išsiskiria. EKR frakcija pasisako už tai, kad reikia suderinti ir harmonizuoti prieglopšio teisės aktus, bet tokio harmonizavimo pagrindinis tikslas turėtų būti užkisti kelią nelegaliai migracijai Europos Sąjungą ir užkisti kelią antriniam judėjimui valstybių narių viduje. Bendros procedūros standartai turi būti griežti, o nedosnus tam tikslui patenkinti. Jeigu bendrėjai standartai yra dosnus, tuomet tai paskatins e, nepageidaujamą migraciją. Mes turime pripažinti, kad dauguma tų, kurie plaukia per viduržėmio jūrą ir ar naudoja kitus prieglapšio kanalus, tikrai jie nusipelnė tikros apsaugos. Be kita ko, perdėm ambicingi standartai yra sudėtingi, jų, jų laikytis valstybėms narėms beveik neįmanoma ir tai savo ruoštų reiškia, kad antriniai judėjimai ir toliau išliks problema tos pačios pastabos pasakytinos ir apie kitus su prieglapšio politika susijusius klausimus. EKR frakcija pasiūlys nemažai pakeitimų, kurie ir atspindės šią mūsų pagrindinę poziciją. Nemanau, kad dabar reikia leistis į detalės. Dėkoju. Ačiū. Toliau Alde frakcijos šešėlinė pranešėja Cecilija Vikstra. Ačiū pirmininkė. Aš irgi norėčiau pradžioje padėkoti Laurai ir jos komandai už tikrai labai sudėtingą darbą rengiant šį pranešimą, kadangi tai yra vienas kompleksiškiausių, sudėtingiausių klausimų prieglopšio politikos pakete. Tai yra labai sudėtingas techninis klausimas. Ir manau, kad puiku, jog mes turėsime reglamentą, kur bus kalbama apie prieglopščio procedūras Europoje ir matyti reikšia daugiau konvergencijos, kalbant apie visas prieglopščio procedūras. Aš manau, kad tai yra esminis dalykas siekiant tikros Europos prieglopšio sistemos. Tuo pat metu harmonizuota sistema vers mus atidžiau prižiūrėti tą sistemą, kurią kūrėme tam, kad būtų užtikrinama tinkama pusiausvė. Ir aš manau, kad mes turime pasirūpinti, kad prieglopšio procedūros būtų pakankamai aiškios, teisinė prasme ir kad tai būtų taikoma realybėje. Taip pat turime nepamiršti, kad gerai veikianti greita sistema ne tik, kad bus nepriklausoma trumpinant terminus, bet taip pat ta sistema turi užtikrinti daugiau teisinio iškumo. Kad pareiškėjai, prašytojai turėtų teisę gauti, į, gauti informacijos ir teisinę pagalbą procedūros pradžioje. Tam tikslui mes sumažiname atvejų skaičių kur reikalingos e, brangios ir ilgos apeliacinės procedūros, taigi turime į tai atsižvelgti, kurdami tą procedūrą. Ir man reikės daugiau laiko pas, pas, pranešėjos pasiūlymams ap, apsvarstyti, taigi aš šiandien kalbėsiu trumpai, bet norėčiau išiškinti kelis dalykus. Sutinku su pranešėja, kad primtinumo procedūra turi būti laisvai pasirenkama valstybių narių, nematau jokių priežasčių, kodėl reiktų versti valstybės narės atlikti šias labai sudėtingas procedūras, jeigu valstybės narės pačios mano, kad jos, pavyzdžiui, prailgins tuos procesus nereikalingai. Ir dar vienas dalykas, kurį skeptiškai vertinu, turint omenyje komisijos pasiūlymą, yra taip vadinami numatėm, numatomi atsimimai ir čia yra labai daug išdėstyta aplinkybių, kuomet paraiška gali būti laikoma atsiimta, numatomai atsiimta. Pavyzdžiui, jeigu asmo persikėlė iš vieno namo į kitą ir pamiršo apie tai spėti institucijas arba, pavyzdžiui, netėjo į vieną pokalbį. Tokios klaidos su, pasitaiko kasdien gyvenime mano ir kitų žmonių gyvenime tokias klaidas darome kasdien, esame juk žmonės. Ir tokias klaidas daro ir prieglapšio prašytojai. Taigi labai svarbu nepamiršti, kad jeigu paraiška yra atsimta arba yra laikoma numatomai atsimta institucijų, tuomet prašytojas jau negali tada pateikti naujos paraiškos. Bet kokia nauja paraiška yra laikoma vėlesne paraišką ir tuomet turi būti nurodomos naujos aplinkybės, kurios nebuvo nurodytos pirminėje paraiškoje. Taigi yra tam tikrų išimčių, saugiklių, kuriuos numato komisija, bet panašu, kad tokiais atvejais reiktų teismuose kelti apeliacinės bylas ir tai įrodyti. 43 straipsnėje netgi institucijoms yra numatoma teisė deportuoti asmenis, jeigu vėlesnė paraiška yra atmetama institucijų kaip neprimtina. Pavyzdžiui, jeigu institucijos mano, kad nėra naujų elementų vėlesnėje paraiškoje, toje, kuri ankstesnė buvo laikoma numatoma atsimta dėl to, kad netėjo prašytojas į pokalbį. Ir netgi jeigu yra keliama apeliacinė byla teisme, tuomet atsiduria tas asmo Kafkos aprašytoje situacijoje, kai jisai turi apginti savo situaciją teisme, negalėdamas jame daly, daly, daly, dalyvauti bylos nagrinėjimo procedūroje, nes jau esi išsiųstas į kitą šalį. Taigi tai yra labai keista situacija ir aš norėčiau um, akcentuoti tokią situaciją. Ir tam tikrais atvejais gali būti ta paraiška laikoma numatomai atsimta, tačiau tas tos savokos labai platus panaudojimas komisijos numatytas yra nepriimtinas, nes tokiu atveju atsiras uh, labai daug tokių bylų, kurios turėt, turės būti svarstomos teismuose ir tai yra brangi ir ilga procedūra. Ir aš manau, kad mes dabar siekiame pragmatiškos prieglopšio sistemos ES, tačiau komisijos pasiūlymai tikrai nėra išbaigtiniai ir pakankami ir dar daug ką galima tobulinti. Taigi dabar, kolegos, mes ir turime e, komisijos pasiūlymą patobulinti. Atspirties taškas neblogas, jį reikia tiesiog e, pagerinti, patobulinti. Taigi norėčiau padėkoti Laurai ir, ir jos komandai už puikų darbą. Dėkuoju. Ačiū, Cecilija. Be jokios abejonės pranešėja dar galės pasisakyti dėl tų numatomų atsiemimų, paraiškos atsiemimų guoja šešėlinis pranešėjas ponia Albiol. Ačiū. Pirmiausia, norėčiau padėkoti ponios, poniai Ferrarai už atliktą darbą. Buvo nemažai susitikimų ir mes turėjome galimybę pasikalbėti, pasikeisti nuomonėmis su įvairiomis organizacijomis, nevyriausybinėmis organizacijomis, vyriausybinėmis organizacijomis iš tiesų ta patirtis buvo labai vertinga ir yra nemažai organizacijų, kurios pasisako prieš komisijos pasiūlymą dėl to, kad tokiu būdu yra pažeidžiama Ženevos konvencija jų manimu. Yra įvairių elementų komisijos pasiūlyme. Ir mes pakeitimais bandysime patobulinti komisijos pasiūlymą ir atsisakyti tokių elementų, kurie iš principo gali būti traktuojami kaip Ženevos konvencijos pažeidimai. Visą tai atspindės mūsų pakeitimuose. Mums kilo nemažai klausimų, ypač dėl neprimtinumo, praaiškos neprimtinumo. Pavyzdžiui, jeigu prieglošio prašymas yra laikomas nepriimtinu, e, tai tokiais atvejais mes manome, kad ypač jeigu asmo atvyko iš saugios šalies, tai čia tikrai labai tokia bejotina ir neiški situacija dėl uh, to, kad nėra aišku, kas yra tos saugios šalys. Ir jeigu prieglošio prašymas tiesiog yra atmetamas, jeigu asmo atvyksta iš šalies, kur yra karas, kur vyksta karas arba yra didžiulis skurdas, e, tuomet tokios patenkinamos, svarstomos, o tokios O tais atvejais, jeigu asmo atvyko iš tos vadinamosios saugios šalies, tuomet paraiška laikoma neprimtina. Tai mes manome, kad čia pirmiausia reikia Europinio saugių šalių sąrašo ir kad aiškiai būtų suprantama, kas nusprendžia, kurios šalis yra saugios, kurios ne, nes mes manome, kad tai prieštarauja dažnai demokratijos principams ir vėlgi pažeidžia Ženevos konvenciją ir kitas konvencijas susijusias su prieglopšiu ir tarptautinė apsauga. Taigi turime labai atidžiai vertinti realią padėtį tose konkrečiose šalyse, turi būti aiškus parametrai ir kriterijai tokių šalių vertinimui, kad būtų aiškiai, kad būtų aišku, kaip yra nustatomos tos saugios ir nesaugios šalis. Taip pat pritarėme įvairiems pasiūlymams, kurie buvo pateikti, ypač kalbant apie teisinę pagalbą, apie terminus ir tai, kokį vaidmenį vaidina NVO. Ir tikimės, kad ir visa frakcija mūsų pritars dėl tų numatomų atsiemimų. Mes manome, kad ši savoka neturi teisinio pagrindo apskritai nes čia yra tiesiog bandoma kriminalizuoti asmenis, kurie prašo prieglopšio. Tai yra neprimtina ir mes tikimės, kad visa frakcija tam pritars. Taip pat galimybė deportuoti apeliacinės procedūros metu. Tai yra visiškai neprimtina mintis, tai absoliučiai prieštarauja žmogaus teisėms. Ir mes tikimės, kad ir toliau galėsime dirbti su pilietinė visuomenė, nevyriausybinėmis organizacijomis, kurios iš tiesų buvo labai naudingos, nes jos nurodė, kur yra silpnosios pusės toje sistemoje. Ir mes laukiame įvairių alternatyvų tam, kad sukurtumėme prieglopščio sistemą, tarpnės apsaugos sistemą ES, kuri atitiktų žmogaus teisės. Dėkoju. Dabar kreipiuosi į EPP šiandien pranešėja pona Lenart. Prašau. Ačiū pirmininkė, atsiprašau, kad pavėlavau, bet mes balsavome kitame komitete Tai yra dar viena procedūra, kurią reikėtų šiek tiek suderinti, integruoti šiame parlamente. Norėčiau padėkoti pranešėjui už atliktą darbą, ne vien tik tai parengu šį pranešimą, bet taip pat ir už visus susitikimus, kurie buvo surenkti iš anksto. Tikrai mes detaliai apsvarstėme visus straipsnius. Dėkoju komisijai už tai, kad padėjo šiame darbe. Iš tiesų, tai buvo naudinga visiems kolegoms ir, visiems kolegoms ir mano nuomonė tai parodė, kiek kompleksiškas yra šis teisės aktas ir tai, kad reikalinga pasirūpinti, kad išliktumėme nuoseklaus ir tai, kad tai dėrėtų su kitais pranešimais ir teisės aktais, kurie dabar yra rengiami ir svarstomi parlamente. Parlamentas turi prisimti didžiulę atsakomybę šioje srityje ir mes turime labai rimtai žiūrėti į tą darbą ir aš laukiu tolesnio mūsų konstruktyvaus bendradarbiavimo. Ir trumpai tik tai pasakysiu, kad šio reglamento tikslas yra visiškai primtinas raiškus mūsų komitetui, kad būtų aiški, paprasta procedūra, kur rezultatas būtų toks pats, nepriklausomai nuo to, kur ES yra pateikiamas prieklopšio prašymas. Dėl to aš sveikinu pasiūlymą sutrumpinti terminus e, per įvairius procedūros etapus, bet manau, kad reikia ieš... pagrysti tam tikrus terminus, kad jie praktiškai būtų gyvendinami, nes daugelį valstybių narių uh, matome, kad labai skiriasi prieglopšio prašytojų skaičius ir tų prašymų skaičius, kiek jie gauna per atitinkamą laikotarpį. Taigi mes turime sukurti tokią sistemą, kuri būtų pritaikoma visose valstybėse narėse ir tais atvejais, kai daug gaunama prašymų ir kai mažai gaunama prašymų, tie terminai tai turi atspindėti. Ir prioritetas pirmiausia pasirūpinti tais pabėgėliais, kurie bėga nuo karo ir persekiojimo. Ir mano manimu, tai reiškia, kad greita sugražinimo politika turi būti numatoma tiems prašytojams, kurie nenusipelnė tartutinės apsaugos. Taip pat mes turime pasirūpinti, kad reglamente nebūtų numatomos naujos priemonės tiems, kurie pateikė nepagristus prašymus ir naudojasi procedūromis ir taip vilkina savo išvykimą iš ES faktiškai amži, amžinai. Ir turime kažką daryti ir išspręsti šią problemą, nes priešingų atveju prarasime uh, priemonės ir visuomenės paramą, rūpinantis tai žmonėmis, kuriems tikrai reikia mūsų apsaugos. Ir aš manau, kad primtinumo patikrinimais, saugių trečiųjų valstybių sąrašas, pagreitintos procedūros. Tai yra labai naudingos savokos e, esant tokiai situacijai. Ir dar pabaigai norėčiau pasakyti, kad tie procedūriniai saugik, saug, saugikliai ir procedūros nelydimiems nemindamečiams yra Nemažai kolegų ir Libė lankėsi Graikijoje praeitą savaitę. Susitikome su nelydimais nepilnamečiais, kurie dabar yra užstrigę tose procedūrose Graikijos salose ir puikiai prisimenu vieną penkiolikmetę mergaitę, kuri iš Afrikos bėgo į Turkiją, buvo pagauta prie keivių ir jie, jie, jie ją vertė daryti tai, ko ji nenorėjo daryti ir dabar ji užstrigo procedūrose Lesbos saloje. Ir Aišku, mes sutarėme, nesutarėme įvairiais klausimais, bet bent jau bandykime dirbti kartu tam, kad saugikliai būtų tinkami ir kad padėtumėme tiems žmonėms, kuriems tikrai reikalinga mūsų pagalba. Ačiū. Um, Ačiū. Komisijai dabar žodis, po to Žodis e, pranešė apibendrinimą. Atsiprašau, norėsite apsit. Ačiū. Esu iš e, vidaus reikalų generalinio deklarato prieglopščio padalinio. Norėčiau padėkoti komisijai už atliktą darbą, atliek, rengiant e, šitą pranešimą. Aš manytume, e, manyčiau, kad tai turėtų būti pagrindas tolesnėm diskusijom. Norėčiau pasakyti, kad pritarėm tam, ką sakė pranešė, dėl to, kad reikėtų užtikrinti pusiausvyrą tarp procedūros efektyvumo. Tai būtų naudingo ir asmenim, kuriam reikia tarptautinės apsaugos ir pareiškėjų procedūrinė teisė ir sveikinam pranešimą, sveikinam taip, kad e, iš tiesų išlaikyta e, galimybė pasinaudoti procedūrą, kad e, iš tiesų nu, tam tikrais atvejais išlaikytas ir privalomo paspartinimo principas pranešė pritarė tam, kad reikėtų trumpo termino, bet pakankamo termino, kad būtų galima išnagrinėti prašymą ir administratinėme etape, ir apskundimo etape. Taip pat pažymime, kad pranešime daug dėmesio skirta tam, kad reikėtų stiprinti procedūrinės parašytojo teisės, įskaitant nelydimus nepilnamečius. Manome, kad tai svarbus aspektas, ypač turint galvoje, kad terminai yra labai trumpi. Uh, Todėl uh, svarbu, kad būtų užtikrintos procedūrinės teisės, reikia gerinti uh, priebušio proceso kokybę ir uh, iš tiesų reikia užtikrinti, kad būtų atsižvelgta į individualius prašytojų poreikius. Visgi dėl kai kurių pranešimo aspektų turėtumėm klausimų arba kai kas galbūt ir neramintų. Pirmiausia, tai galimybė taikyti reglame, reglamentą valstybių narių konsulatuose, tai paminėta pranešime. Manau, kad turėtume būti labai atsargus, galvojant apie galimą reglamento taikymo srities išplėtimą, ES teisė būtų taikoma už valstybių narių teritorijos paminėti kiti aspektai. E, pranešė minėjo, pavyzdžiui, galimybę e, taikyti e, laisvos nuožiūros taikymą tam, tam tikrais reglamento aspektais. Na, komisija, manytų ir tai minėjo kai kurie šešėliniai pranešė, kad harmonizavimas labai svarbus pasiūlymo aspektas. Vienas iš komisijos tikslų yra uh, E, panaikinti skirtingas procedūras valstybėse narėse ir per reglamentą iš tiesų sukurti bendrą procedūrą Europos Sąjungoje ir e, tam, tik, tam tikrą prasme laisva nuožiūra galėtų pakengti tokiam tikslui dėl pirmos e, saugios valstybės, pirmos prieglopšio valstybės. Šitos savokos e, svarbios, mes pažymime, kad e, pranešėja pasiūlė tos pagrindus padaryti nepriva, neprivalomais pagrindais paspartinimui, o neprivalomais primtinumo pagrindais. Nes iš tiesų, kodėl buvo numatytos tokios savokos pirmos saugios valstybės, pirmas prieglapšio valstybės, ištikrinti, kad jeigu asmuo kreipiasi tarptinės apsaugos ES, kad jis būtų primta, primtas ar atgal priimtas trečią šalį, kur būtų ištikrinta jo apsauga. Ir ta prasme, mums šiek tiek neaišku yra, kaip. Uh, paspartinė procedūra, tai yra nagrinėjimas iš, mės, iš esmės, kaip tai būtų galima taikyti tojame kontekste, jeigu prašymą nagrinėja valstybė narė Europos Sąjungoje, net trečiosios saugios šalies savoka arba pirmos prieglopščio šalyje savoka tampa neaktuali, nes nagrinimo metu asmo nebus ten išsiųstas. Todėl mes manytumėm, kad dar reikėtų čia padiskutuoti. Uh, Taip pat e, norėtume atkreipti dėmesį, kad pranešėja pasiūlė atskirti e, tam tikrus paspartinimo pagrindus, e, ypač kai tai yra prašymai, kurios teikiama tik tai tam, kad būtų vilkinamas gražinimas, jeigu tai yra paskesni prašymai. Visiškai pritarėme tam, kad prašytojas E, e, turėtų turėti galimybę, e, galimybę pasinaudoti tinkamo nagrinėjimo procesu ir, ir pateikimo ir apskandimo etapu, bet visgi jeigu yra nustatyta nagrinėjant prašymą, kad neturi būti skirta tarptautinė apsauga, taip pat labai svarbu, kad būtų įvyktas gražinimas. Uh, Ir kaip tik tai todėl komisija mano, kad paspartinimas šiuo atveju yra labai svarbi priemonė, būtų išvengti tokių situacijų, kad grįžimo procedūra būtų neterminuotai atidėliojama, jeigu na, asmo teiks pakartotinai prašymus, o jam, jam apsauga neturi būti skirta galiausiai. Dėl apskundimo stabdomojo jo poveikio pranešėja sako, kad nereikėtų tokios nuostatos dėl neautomatinio apskundimo stabdomojo poveikio na, komisija norėtų pasakyti, kad tai, ką siūlo, reiškia, kad jeigu prašytojo e, prašymas atmintas administravimo etape, e, turėtų kreiptis į teismą, kad būtų primtas sprendimas dėl jo buvimo ir tuomet eksoficijo teismas primtų sprendimą dėl to. Tačiau jeigu teismas e, tačiau teismas išnagrinėjęs gali pri, priimti ir sprendimą dėl to, kad asmo galėtų likti, tai labai svarbu komisijai. Toliau, dėl paskesnių prašymų klausimų komisijos nuomonė. Režimas numatytas komisijos e, pasiūlyme atitinka dabartinį teisiną. O čia iš esmės tai yra nunikta, jeigu panaikinamas paspartinimas ir taip pat e, jeigu e, nelieka neautomatinio apskundimo stabdomojo poveikio. Vėlgi čia labai svarbu, kad e, prašytojo prašymas būtų išsamei išnagrinėtas administravimo etape ir apskundimo etape. Tačiau, kai tai padaryta, jeigu pateikiami e, keli prašymai vien tik dėl to, kad būtų vilkinamas gražinamas, valstybės narės turi turėti priemonės, kad galėtų išnagrinėti tokius prašymus, kad galėtų susitelkti į kitus prašytojus, kuriems turi būti suteikta apsauga. Ar, ar pirmininkaujančios valstybės atstovai norėtų pasakyti? Labą rytą. Pirmiausia, norėčiau patikė, padėkoti poniai Ferrarai, šešėliniam pranešėjam ir apskritai Libė komitetui už atliktą darbą, kaip visi jau pažymėjo, kad iš tiesų ši, šiuo klausimu ir taryba valstybės narės turėjo daug mąstyti. Nes iš tiesų šito reglamento projekto nagrinėjimas sukelia nemažai iššūkių, nes pasiūlymas sudėtingas yra. Ir Ir e, pirmininkaujant Maltai buvo aptarinėjami kompromisai laikantis teminio požiūrio, konkrečiai buvo kalbėjama apie piknaudžiavimo mažinimą, antrinio judėjimo mažinimą, garantijos e, e, asmenims su oficialiais poreikiais, buvo, taip pat nuostatos diskutuojamas buvo dėl ne, ne, nelidimo nepilnamečių, prašymus teikia nepilnamečiai nelydimi e, ir iš tiesų buvo nemažai iššūkių, kalbant apie turinį, kalbant apie nuostatų suderinimą su e, ki, e, kitais pasiūlymais šitame pakete. Prieglapšio darbo grupė toliau diskutuoja nuostatas. Aišku, artėja mūsų pirmininkavimo pabaiga, birželio pabaigoje tai bus ir tuomet estafetę perims Estija for some conclusions, please. Ačiū. Žodis pranešė apibendrinimas jūsų. Ačiū pirmininkė, ačiū visiems kalbėjusiam kolegom šio klausimu. Ačiū už indėlį šiandien ir per kelias darbo mėnesius. Aišku, pagrindinis iššūkis šiandien yra užtikrinti pusiausvyrą tarp žmogaus teisų užtikrinimo ir procedūrų efektyvumo. Tai nelengva. Ypač, e, kai taip pat reikėjo galvoti apie procesų paspartinimą, žmogaus teisų užtikrinimą ir procedūrų laikymasi, visa tai tampa dar sudėtingiau. Aišku, mes ėjom būtent tokia kryptim, siekiame tos pusiausvėros ir būtent tam buvo skirti ir teikiami pakeitimai. Trečiosios šalis, pirmoji saugaus prieglopščio šalis. Apie tai reikia rimtai galvoti, ypač e, galvojant apie pirintinumo procesą, nes labai sunku įvertinti atskirus atvejus, jeigu tam tikra trečioji šalis arba a, e, a, e, tam tikra tranzito šalis negali užtikrinti žmogaus teisų, Todėl, manau, labai svarbu, e, nagrinėjant bet kokį prašymą, prašymą iš esmės, e, to nepamiršti, visą tai labai sudėtinga yra, visą tai reikia daryti labai atidžiai. siekiant paprastesnės sistemos, labiau e, racionalios sistemos, kalbant apie saugias šalis, visgi aš manau, kad ta pati samprata saugių trečiųjų šalių uh, kenkia tam, uh, ko mes siekiame. O tai yra pusiausvyrą. prašymų uh, teikimas, nagrinėjimo terminai galvojame apie visus tos aspektus, e, siekiant sutrumpinti terminus. Manau, kad e, tai, ką siūlo komisija, yra gan aptaku. Ir turbūt reikėtų labiau diferencijuotai aiškinti šitą klausimą. turbūt svarbiausia būtų tai, kokiem atvejam būtų taikoma X procedūra, o kokiem Y e, procedūra. Dabar viskas yra šiek tiek neaišku, suprantame, kodėl taip e, apsisprendė komisija, e, paukodama tam tikrą aiškumą, tam, kad būtų sukurta šiokia paspartinta procedūra, bet visgi svarbu, kad procedūros būtų aiškios nes kalba eina apie, apie asmenis ir kiekvienas prašymas turi būti atidžiai įvertintas ir išnagrinėtas dėl gražinimo klausimo. ir dėl galimų finansinių pasiekmių valstybėm narėm, kai, kai vykdomi grėžinimai yra ta, e, po to asmuo vėl gali pasirodyti. E, toje valstybėje narėje galime įsivaizduoti, kad finansinė našta tikrai nemaža yra. Iš tiesų reikia iškios procedūrų sistemos, reikia tam tikros sistemos, e, kuri numatytų finansinę naštą, kuri teks valstybėms uh, narėms viso gražinimo proceso metu. Na, ir, ir loginių požiūrių tai svarbu, ir finansinių požiūrių tai svarbu, ir žmogaus teisų požiūrių tai būtų svarbu. Kaip tik tai todėl teikiame pakeitimo šio konkrečių klausimą. Dėl bendradarbiavimo su konsulatais. Ir dėl tų nuostatų, dėl konsulatų reglamente turėtumėm nepamiršti, kad konsulantai yra tos šalies, e, kurie atstovauja teritoriją. To nereikėtų pamiršti. Ir e, taip pat e, da, da, turėtų, turėtų būti aišku, kad ta žemė, ant, ant kurios stovi konsulatai, yra laikomi valstybių na, teritorija. Tai, Tad tiek, dėkui. Ačiū. Iš tiesų, tema labai sudėtinga yra. Ir norėčiau padėkoti šelniam pranešėjim, kaip panas Lenertas sakė, labai daug darbo yra atlikta, taip pat komisija daug atliko darbo, rengiamoje etapu iš tiesų užduotis e, didžiulė yra siekiantis, kas suderinti. Ačiū už diskusijas, terminas pakeitimams pateikti yra žalio 13. E, e, tai yra prioritetinis. Uh, klausimas ir tai turbūt eufemizmas iš tiesų reikėtų pasakyti, kad tai yra turbūt vienas e, sudėtingiausių klausimų, su kuriais tenka dirbti. Ačiū už, už darbą e, prieš šešėliam pranešėjam. E, einame toliau. 11 darbuotojų klausimas, tai perkelimo dosie, keisimės nuomonėm dėl to. Ir norėčiau e, priminti kolegoms, kad pasiūlyme kalbama apie e, saugų ir legalų atvykimą į ES. Iš tiesų yra e, remiamasi ir patirtimą gytą iš nacionalinių perkelimo programų ir tikimės, kad šiuo pasiūlymu bus sukurta ES perkelimo sąranga 431 pakeitimą pateikė nariai dėl pranešimo projekto ir norėčiau prašyti pranešės ponios Bjork išsakyti savo poziciją dėl pasiūlytų pakeitimų. Ačiū pirmininkė. Visų pirma, noriu padėkoti šešėlinėms pranešėjams, ponui Dijas Demera, poniai Sargentinį ir ponui Korao, kurie yra čia. Noriu taip pat padėkoti ir tiems, kurių čia nėra, poniai e, Pyri, Stevens, e, Mišel ir kitiems. Dėkoju. Prieš mėnesį ar prieš pusantro mėnesio, kai pristačiau šiam komitetui savo pranešimo projektą, viena pagrindinių mano pastabų buvo ta, kad perkelimas ES jau savaime yra e, ilgalaikis sprendimas, pabėgėliams saugus sprendimas. E, Mano pranešimas, pranešimo tikslas yra dviejopas. Noriu išlaikyti e, perkelimo humanitarinį pobūdį ir taip pat padidinti perkelimo pastangas ES. Ir labai džiaugiuosi, kad pakeitimai kuriuos gavau dėl šio pranešimo, e, atitinka tą nuostatą. Tai yra sukurti ambicingą ES perkelimo sistemą, kuri būtų grindžiama humanitarniais poreikiais ir kuri padidintų perkeliamos menų skaičių ir papildytų tarptautinę perkelimo sąrangą. ES turi atlikti didesnį vaidmenį perkelimo procese, turi suteikti e, teisėtą ir saugų kelią migrantams, pabėgėliams ir mes turime siūsti labai aišku signalą, kokie yra mūsų ketinimai. Kalbant apie pakeitimus, e, daugelis pakeitimo autorių pabrėžė jungtinių tautų vaidmenį Taip pat pakeitimai sustiprino e, perkelimo humanitarinį pobūdį. Noriu padėkoti kolegoms už tai. E, buvo pateikta ambicingų pakeitimų dėl skaičių, skaičiaus didinimo. Esu už juos dėkinga. Mes norime, kad ES prisimtų savo deramą pasaulinės atsakomybės dalį. Uh, Kalbant apie procedūras, akivaizdu, kad šešėliniai pranešėjai labai daug galvojo apie tai, kaip sukurti tvirtą sistemą, kuri veiktų vietoje, kur būtų numatyti aiškus vaidmenys ir funkcijos įvairioms institucijoms, agentūroms ir tarptautinėms agentūroms, kurios dirbs su perkelimų procedūromis. Na, nuomonės dėl įgyvendinimo ir deleguotojų teisės aktų šiek tiek išsiskyrė, tas problemas turėsime spręsti diskusijų metu. Tačiau dėl bendro, bendro e, perkelimo sistemos pobūdžio, manau, mes tikrai pasieksime susitarimą. Pakeitimuose buvo minimos tam tikros e, programos ir Man atrodo, kad mums visiems kartu daugiau reikėtų pakalbėti apie šalies viduje perkeltus asmenis ir kaip reikėtų juos įtraukti. Šešėlinių pranešėjų nuomonės dėl to išsiskiria. Pateikiau keletą pakeitimų pavyzdžių, žinoma, yra ir kitų pakeitimų, kurių pateikė kolegos. Apskritai, manau, kad aš kaip pranešėja kartu su kolegomis dabar turiu labai tvirtą pagrindą tolesniam darbui. Kaip jau sakiau, daug, daugelis pakeitimų E, pagerina, sustiprina mm, galimybės mums kaip parlamentui pateikti į priekį žiūrint, žvelgiant į pasiūlymą palankų pabėgėliams. Ir manau, kad ir į ES dėl to bus žvelgiama pozityviau, nes manau, kad mes tikrai daug daugiau galime nuveikti drauge. E, lauksiu tolesnio darbo su šešėliniais pranešėjais ir kitais kolegomis komitete. Esu pasirengusi E, dirbti su įvairiais straipsniais ir parengti galutinį tekstą. Ačiū. Ačiū. Tikiuosi, kad tikrai mums galiausiai pavyks parengti patikimą perkelimo į ES politiką. Dabar suteiksiu žodį šešėliniams pranešėjams. Visų pirma, EPP frakcijos vardu ponas Dijas Demera. Ačiū pirmininkė. E, dėkoju Malin Bjork už jos darbą, už jos gebėjimą plėtoti dialogą. Taip pat ačiū už pastangas siekiant e, įveikti nesutarimus ir siekiant kompromisu. E, mano pakeitimai yra susijęs su mano gana pozityvia patirtimi. Pateikiau dešimt pakeitimų, kuriuose kalbu apie penkis dalykus. Dabar juos paminėsiu e, reikia visų pirma kalbėti apie tarptautinių institucijų vaidmenį, visų agentūrų e, vaidmenį. Tačiau teisė, kurios pasiūlyme į tai nepakankamai atsižvelgiama. Toliau kalbama apie, kalbame apie sąlygas. Jūs žinote, kad e, kai kurie e, mano pakeitimai e, kalba apie esminius įsipareigojimus. Ketvirtame straipsnėje kalbama apie susitarimą kuris yra labai svarbus. Mums reikia žinoti, e, kokios yra trečiosios šalis arba e, regionai, kuriuose galime e, perkelti asmenius. Manau, kad ES ir trečiosios šalis arba kilmės šalis turi bendradarbiauti. Kodėl aš apie tai kalbu? Todėl, kad mūsų perkelimo programos tikslas yra E, vis dėlto e, humanitarinis. Mes turime sumažinti pabėgėlių kančias. Ir pasaulyje vykstantis įvykiai gali e, sukelti pavojų pagrindiniams principams, tai yra teikti paramą, humanitarnę paramą pabėgėliams. Taigi aš atmetu e, sąlygų taikymo principą. Toliau trečias dalykas. E, šalies viduje perkelti asmenys. E, taryba ir kai kurios frakcijos nori neįtraukti šių asmenų, tačiau aš manau priešingai. Labai dažnai šalies viduje perkelti asmenys priklauso nuo savo šalies, bet ta šalis būtent yra jų kančių ir priespaudos e, šaltinis. Gal, čia gal pagalvokime apie Iraką, e, e, Siriją, Kolumbiją, Malį. Iš tikrųjų, E, vien e, Kolumbijoje e, šalies viduje perkeltų asmenų yra 5 milijonai. Ketvirtas dalykas - saveikumas su Eurodac sistema. Reikia, kad būtų parengtas pranešimas dėl Eurodak. Manau, kad čia pasistumėta į priekį daug daugiau. Toliau kitas dalykas. Jūs žinote, kokį pasiūlymą pateikė Malin. Ji kalba apie perkelimą nacionalinių lygių ir tam siūlomas finansavimas yra 6 tūkstančiai eurų. Taigi jūs žinote, kas yra pasakyta pranešime. Ačiū. Ačiū, kai kurių šešėlinių pranešėjų nėra, taigi prašau duoti ženklą, jeigu norite, kolegos, jeigu norite pasisakyti. Dabar suteiksiu žodį Cecilijai Vikstrom. Na, šiandien pakartosiu tai, ką dariau prieš keletą savaičių, kalbėdama apie tą patį dosiją. Pasistengsiu pristatyti Aldė šešėlinio pranešėjo, pono Lui Mišel, e, poziciją. Uh, Jis man parengė dokumentą, kurį aš dabar pristatysiu. Visų pirma, jis nori akcent, dar kartą akcentuoti šio dosie svarbą ir dėkoja komisijai už pasiūlymą. E, Europos parlamentas dabar turi galimybę prisidėti prie to, kad būtų sukurtas teisėtais ir saugus kelias tiems, kurie e, prašo apsaugos dėl pakeitimų, kuriuos jis pateikė Alde vardu. Jis dabar apsiribos apsiriboja tik trim pastabomis. Visų pirma, e, šalies viduje perkeltų asmenų įtraukimas į reglamento taikymos rytį, kadangi perkelimas ES yra aiškiai apibriešta procedūra, ji taikoma e, Junktinių tautų vyriausiojo pabėgėlio tarnybos registruot tiems asmenims trečioje šalyje. E, Lui Mišel siūlo teikti pa, apsaugą pagal uh, E, nacionalinės sistemas, nes tas saugus kelias, e, kurį dabar stengiame sukurti ankstyvojo etapu, gali sukelti sumaišti. Taigi e, jis mano, kad turi būti sukurta labai aiški procedūra, pagal kurią būtų galima įleisti šalies vaidoje perkeltus asmenys ir kuri būtų atskirta nuo tradicinės perkelimų procedūros. Taip pat e, ponas Mišel nori, kad būtų teikiama parama toms valstybėms narėms, kurios turi mažiau patirties perkeldamos asmenis. Ir toliau aukšto lygio perkelimo komitetas, kuriame dirbtų suinteresuoti asmenys ir ekspertai. Jis mano, kad to komiteto vaidmuo neturėtų apsiriboti konsultacijomis. Komitetas turėtų turėti galimybę teikti politinį postumį perkelimo politikai, rengdamos konkrečias rekomendacijos komisijai ir tarybai. Jis taip pat norėtų pabrėžti ir būtinybę strategiškai naudotis perkelimu. E, apie tai kalba ir Junktinių tautų vyriausiojų pabėgėlio komisaro tarnyba. Toliau dėl keitimosi informacija apie perkelimo procedūrų rezultatus reikėtų čia akcentuoti perkeltų asmenų integraciją. Ir baigtamas, Lui Mišel norėtų dar kartą padėkoti pranešėjai Malin už pranešimo projektą, už jos pasišventimą ir labai pozityvų ir konstruktyvų darbą su šio dosie. Ačiū. Dėkoju Cecilija, dabar Judit Sargentinį. Ačiū pirmininkė, dėkoju Malin Bjork už jos pranešimą. Mes teigiamai vertiname tai, kaip e, ponia Bjork e, stengiasi pateikti pasiūlymą, kuris atitiktų ir jungtinių tautų praktiką ir principus. Ir, o mūsų nuomonė Europos komisijos pateiktas pasiūlymas yra susijęs ne tiek su perkelimu, kiek su geopolitika ir galimybė gražinti asmenis. Ten yra suplakamos į vieną vietą E, paskatos šalims, e, kuriuose yra daug pabėgėlių. E, taip, to, to šalis yra skatinamos su mumis sudaryti sustarimus. Aš manau, kad tai nėra perkelimo ES sistema. Ir ponios Bjork, kai kurie pasiūlymai labai smarkiai skiriasi nuo to, ką siūlė Europos komisija ir manau, kad dėl to mūsų laukia labai sudėtingi trilogai. Aš Džiaugiuosi tuo, kad e, yra. E, aš tur, taip pat reikėtų suprasti, kad e, yra bandoma pereiti nuo maksimalaus perkeliamos menų skaičiaus prie minimalaus. Kalbama apie paskatas. Taip pat nereikėtų painioti socioekonominių problemų klausimus su pažeidžiamų pabėgėlių klausimų, tokių pabėgėlių, kuriams reikia naujos vietos gyventi. Reikia taip pat e, nemanau, kad jeigu as, asmo turi teisę į šeimų susijungimą, kad jis turi būti įskaičiuotas į perkeliamos menų kvotą. Ne. Aš tikrai nemanau, kad jeigu asmo atsiveža sutoktinį ir tas sutoktinis yra įtraukiamas į perkelimo kvotą, tikrai negalima painioti pabėgėlių problemų su šeimos klausimais. Kitas dalykas - platesnė šeimos apibrieštis. Ką dar norėčiau akcentuoti? žalieji ketina kaip galima labiau paremti pranešėją, kad būtų sukurta tikra Europos perkelimo programa, kad padaugėtų perkeliamų žmonių. Taip pat ta programa turi būti atsieta nuo geopolitinių sumetimų ir kitų dėrybų, kurie nėra palankus pabėgėliams. Ir mes tikrai darysime viską, kad sutarimas būtų pasiektas. Ačiū. Dėkoju, Judit. Galiausiai, ponas Korau. Ačiū, pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau pasveikinti kolegę Björk dėl jos atlikto darbo. Mes ieškome optimalaus kompromisinio varianto, uh, šioje srityje, perkelimų srityje. Ir savo pakeitimais mes aiškiai pažymime, kad perkelimas yra pagrindinė priemonė siekiant užtikrinti asmenims reikiamas teisės. Taip pat labai svarbu, kad būtų numatyta tinkama sistema tam, kad būtų išsklaidyti tų priekeivių žmonėmis tinklai. Ir svarbu nesinaudoti tuo kaip politinę priemonę, kad nebūtų manipulacijų migracijos rytyje dėl atitinkamų politinių kėslų. Taigi mes pritarėme pranešėjai, akcentuodami, kad tai turėtų būti humanitarinė priemonė, pabėgėlių perkelimas ir būtent pakeitimais to ir siekiame, tam, kad būtų aišku, jog migracijos valdymas yra svarbus viena vertus, bet sistema negali būti manipuliuojama politiniais tikslais. Ir taip pat mes norime užtikrinti žmogaus teisės ir per visą procedūrą turi būti traukiamas parlamentas. Tai irgi yra labai svarbu. Mes tikimės, kad mums pavyks pozityviai prisidėti prie to, kad būtų sukurta perkelimo sistema ir kad būtų detaliai numatyti sistemos elementai, bet taip pat, kad būtų numatyta ir prevencijos sistema ir prognozių sistema, bandant įvertinti poreikius. Taip pat labai svarbu, kad valstybės narės suprastų, kokia tenka atsakomybė šioje sistemoje. Taip pat perkelimo sistema turi būti naudojama šalia kitų priemonių, kurias turime tam, kad galėtumėme susitvarkyti su šia humanitarnė krize. Tai turi būti tokia priemonė, kuri būtų gerai integruota į tą sudėtingą uh, sistemą, pabėgėlių ir migrantų krizės valdymo sistemą bendrai. Dėkoju. Ačiū. Dėkoju iš visus pasisakymus. Aš manau, kad visi pritarėme tam, kad perkelimo sistema turi būti patikima ir kaip ji turi atrodyti. Ji turi atrodyti taip, kaip mes matėme ponė Dijas Demera Kanadoje. Patikima tai reiškia, kad nėra įtakojama politikų, bet tai yra sistema, kur yra išryškinamas humanitarnis elementas ir ES dėmes kol kas to neturime, taigi trūksta tos patikimos politikos ir aš manau, kad dauguma pakeitimų būtent ir yra su tuo susiję. Taigi norėčiau dar grįžti, e, norėčiau steikti žodį Malin, gal jie norėtų dar apibendrinti diskusijas. Ačiū. Ačiū už pastabas. Dėkoju šėliniams pranešėjams ir juos pavadavusiems asmenims. Akivaizdu, ką aiškiai pasakė Dies Demera, kiti kolegos, būtent, kad komisijos pasiūlymas nutolo nuo humanitarinio elemento ir tos esminės temos, kalbant apie tą perkeliamo sąrangą. O mūsų darbas čia parlamente vėl šiek tiek sugražinti uh, visus reikalus į vėžės. Ir mes su šešėliniais pranešėjais bandome sustiprinti ES vaidmenį, bet tai turi būti siejama su dabartinė perkelimo sąranga ir atitinkama politika, pirmiausia vertinant humanitarinius poreikius. Ir mes turime griežtai tai akcentuoti ir aš manau, kad trilogo posėdžiuose išliksime stiprus. Trilogai nėra lengvi posėdžiai ir mes komitete visuomet norime išlikti ambicingesni, uh, ir nenukrypti nuo kurso labiau nei kartais tą padaro taryba. Aš to nebijau. Kol mūsų pranešimas geras ir stiprus, mes atsilaikysime. Taigi, norėčiau kelis dalykus pasakyti, kas buvo paminėta šešėlinių pranešėjų. Kaip sakiau, aš matau, kad bendrai mes sutarėme dėl sąlygų, kad tai neturėtų būti primtina taip, kaip yra numatyta komisijos pasiūlyme ir kad mes turėsime tai pertvarkyti. Taip pat e, tai turi išlikti veiksminga priemonė saugiam pervažiavimui ir taip pat e, turi būti užtikrinama apsauga. Mes galime kalbėti apie strateginį uh, naudojimą, bet turime grįžti prie jungtinių tautų vyriausiojo galiotinio pabėgėlių klausimais naudojamų terminų. Ir kaip minėjo Dės Demera Louis Michel, aš jau sakiau, kad vyksta diskusijos apie viduje perkeltus asmenys ir aš manau, kad surasime tokį sprendimą, kuris leis mums pasiekti visiems primtinų rezultatų. Aš manau, kad sprendimą čia surasime, bet apie tai dar pakalbėsime per šėlinių pranešėjų susitikimą. Toliau, kalbant apie kitus klausimus, kuriuos iškėlė kiti kolegos dėl skaičių, visi pakeitimai dėl skaičių yra panašus. Būtent siekiama ambicingesnio požiūrio, siekiame nuoseklesnio požiūrio ES, taigi dėkoju Jums už tai. Ir aišku, aš matyt nepakomentavau ES agentūros klausimo. Aš manau, kad mes turime kažkaip apjungti visas ES institucijas ir valstybės narės, visą tą sukauptą patirtį, kad nedubliuotumėme darbo, kad atsirastų daugiau sluoksnių ir daugiau galimybių. Ir aš manau, kad tie pakeitimai, kai, kai juos jau gausiu, būtent ir išlygins tą situaciją. Dėkoju. Ačiū, Malin. Mes šiek tiek nutolome nuo pirminio komisijos pasiūlymo. Dėkoju tau šešėliniams pranešėjams ir balsuosime arba 10 arba 11 Liepos dieną. Dar patikslinsime. Aš manau, kad dabar galime daryti pertrauką iki pusės dvylikos. Pusė dvylikos prašau atsinešti elektroninės balsavimo korteles. Balsavimas nėra ilgas, bet balsuoti teks, taigi nepamirškite kortelių. 11.30 sugrįžtame į salę. Ačiū. Colleagues, begin to take your seats. We're going to vote. Kolegos, susėskime, pradėsime balsavimą. Everyone... Kolegos, jeigu visi jau pasiruošę, tiesiog norėčiau pirmiausia paaiškinti. Balsuosime dėl dviejų dalykų. Antrasis balsavimas dėl Eurodako. Jeigu dalyvavote, prisidėjote prie šio dosie, žinote, kad labai sudėtinga tai yra sritis, nepamirškite. Ir stengsiuos labai lietai vesti balsavimus, kad neįsiveltų klaidų. Pirmiausia, tai bus koordinatorių posėdžio perduotas um, klausimas. Ar visiems viskas aišku, ar visi pasiruošę, visi turite balsavimo kortelės. Jeigu neturite balsavimo kortelių, tai tiesiog man pasakykite dabar iš karto, nes balsavimai labai sudėtingi ir gali būti labai nedidelė persvara balsų. Uh, tie, kurie neturi balsavimo kortelės. Yra tokių. Okay, really every... Svarbu, kad e, visi, kaip sakoma, būtų suskaičiuoti prieš pradedant. Okay, anyone... Vienas kolega laukia savo balsavimo kortelės. Ar yra dar tokių? Laukiame kad e, atneštų kortelę. Vieną minutę. Okay, colleagues, don't anyone leave the room. We're just waiting. Kolegos, prašau, e, neikite niekas iš salės, nes e, tiesiog laukiame vieno kolegos. Atsiprašau už alamą, kolegos, norėčiau tik tai pasitikslinti, ar vis, e, su koordinatoriais, ar visi pasirengė. Ne, Tomas, žinau, kad jūs visada pasirengęs, bet su koordinatoriais norėčiau pasitikrinti. Ar, ar, ar visi pasirengę nenoriu pradėti balsavimo, e, kol kolegos visi nėra pasiruošę, ar kažko dar trūksta. Uh, nesate pasirengę. Ir tai tą ir bandau išsiaiškinti. Gerbim koordinatoriai, ar visi jūsų nariai yra? Ar taip ar ne? Gerai. Padarykime dar e, trumpą pertraukėlę, palūkėkime, nes labai svarbu, kad jis susirinktų. Palūkėsime, kol atvyks jis nariai. Tiesiog kelias sekundės palaukim.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 Right, okay. Bandau užtikrinti pusiausvyrą komitete. Koordinatoriai ir pasirengę. Ar visi pasirengę? Žvilgiu į APP. E e Kas koordinuoja APP? E Tomas, Tomašai, jūs nesat koordinatorius. Kas yra koordinatorius? Sorry, a point of order. Dėl darbo tvarkos buvo paprašyta žodžio. Pirmininkė, būkim rimti. Tie, kas čia yra, visi laukia vieno žmogaus. Turime pradėti balsavimą. Iš tiesų, ne mūsų kaltė, kad kažkas tai nuėjo kavos. Na, kaip suprantu, jūs nesate nuolatinės Libė komiteto posėdžio dalyvės, bet atsižvelgsime jūsų norus. Na, dar kartą pasitikslinsiu, ar visi pasirengę. Galime pradėti. Gerai, kolegos, pradėkime. Pirmasis balsavimas, paprašus SND frakcijai, nusprendžiau e, pasiūlyti balsuoti dėl koordinatorio sprendimo nesiųsti rašto Teisės reikalų komitetui dėl galimo uh, E, ieškinio dėl neveikimo ES teisingumo teisme, dėl viso visiškumo koordinatorių daugumos sprendimas buvo nesiųsti laiško, prašau įdėmiai įsiklausyti. Kolegos, paprašyčiau labai atidžiai pasiklausyti. Jei balsuosite už elektroniškai, tai reiškia, jūs pritarėte koordinatorių sprendimui, nesiųsti laiško Jei balsuojate prieš, tai reiškia, kad norite siūsti tokį laišką. Pakartosiu. Jei balsuosite už, reiškia, pritarėte koordinatorių sprendimui nesiūsta laiško, jei balsuojate prieš, tai reiškia, kad norite, kad laiškas būtų siunčiamas. Ar viskas aišku? Periname prie balsavimo, balsuojame. Ar visi balsavote? vienu balsu per daug EPP frakcijos, jeigu galėtumėt e, pakoreguoti viską, baigiame balsuoti. 21 už, 33 prieš ir e, niekas iš narių nesusilaikė. So tai reiškia, laiškas bus siunčiamas. So colleagues, we'll move straight to the uh, Kolegos, einame iš karto prie balsavimo dėl Eurodak pranešėja pane Makovėjai. Kolegos, prieš pradedant balsuoti, porą pranešimų dėl pakeitimų ilgai nekalbėsiu. Pirmiausia, Intel pateikė pateikimą žodžiu 235 pakeitimas dėl 8 straipsnio 2N naujos dalies ir norėtų techniškai pakoreguoti. Šitą straipsnį pagal 7 kompromisą ir tekstas pridėtas prie balsavimo sąrašo. Uh, E, e, turėtume sutikti su, su, su tuo, e, kad būtų teikiama balsuoti dėl 253 pakeitimo, su ponios nevažiuoju pakeitimu. Toliau buvo prašymas dėl vardinimo pasakymo. CR frakcija paprašė, kad dėl 26 ir 11 kompromiso vyktų pagal trečią darbą tvarkos tais, taisyklę, kad būtų balsuojama rankų pakėlimu, nebent uh, Mm, nariai nuspręstų e, balsuoti elektroniškai. Numatyta yra riba 12 narių, penktadalis komiteto. Ar, ar pritartumėte tam, kad būtų vardinės balsavimas dėl kompromisų 211? Ir trečia, pranešėja norėtų pasisakyti prieš balsavimą, pane Makalinė. Ačiū, perkime prie balsavimo. Norėčiau tik padėkoti visiems šešėliniam pranešėjim ir kolegom. Thank you, Mrs. McAvey. We proceed. Ačiū, ponė Makovėjai. Periname prie balsavimo. Pirmas pakeitimas. Balsuojame elektroniškai. Baigiame balsuoti. Primta. Atsiprašau, bet e, mano aparatas neveikia. Mm, prašau persėsti į kitą vietą ir palauksiu, kol jūs balsuosite. Okay, colleagues, uh, we proceed. Kolegos, Tęsime balsavimą. 18 kompromisas balsuojame. Baigiame balsuoti. Priimta. Pirmas kompromisas, penktas puslapis balsuojame. Pirmas kompromisas, penktas puslapis. Palauksiu, ar visi balsavote, baigėme balsuoti. Priimta. Kolegos, septintas kompromisas, septintam puslapyje balsuojame. Compromise 7. Septintas kompromisas, pakartosiu. Baigiame balsuoti. Priimta. Einame toliau. 235 pakeitimas su pakeitimo žodžiu, kurio paprašė Sofija Intfeld. Balsuojame. Baigiame balsuoti. Priimta. Antras kompromisas 12 puslapis balsuojame. I'll just pause, find it. Vote is open. Compromise 2. Dėl antro kompromiso 12 puslapį balsuojame vardinis balsavimas, kurio paprašė EKR kolegos. Vienu ATR e balsu per daug. Gal galėtumėt pakoreguoti savo balsų skaičių dabar gerai? Baigiame balsuoti. Primta. Trečias kompromisas. Balsuojame. Baigiame balsuoti. Primta. Ketvirtas kompromisas. Balsuojame. Baigiame balsuoti. Primta. Penktas kompromisas. Balsuojame. Baigiame balsuoti. Priimta. 200 pakeitimas suderinamas su pirmu kompromisu basame. Baigiame balsuoti. Priimta. 201 pakeitimas balsuojame. Baigiame balsuoti. Priimta. 202 pakeitimas balsuojame. Baigiame balsuoti. Atmesta. 205 pakeitimas balsuojame. Baigiame balsuoti. Atmesta. 206 pakeitimas. Balsuojame. Baigiame balsuoti. Primta. 207 pakeitimas. Balsuojame. Baigiame balsuoti. Atmesta. 208 pakeitimas balsuojame. Baigiame balsuoti. Primta 209 pakeitimas balsuojame. Baigiame balsuoti. Atmesta 210 pakeitimas balsuojame. Baigiame balsuoti atmesta. Devintas kompromisas. Pradėjome balsuoti. Baigėme balsuoti. Primta. 211 pakeitimas. Balsuojame. Baigėme balsuoti. Primta. 212 ir 202 pakeitimas jie nu, identiški yra balsuojami, baigiame balsuoti. Priimta 203 pakeitimas balsuojami. Baigiame balsuoti. Priimta 24 pakeitimas balsuojami. Baigiame balsuoti. Priimta 25 pakeitimas. Pradame balsuoti. Baigiame balsuoti. Priimta. Dešimtas kompromisas. Balsuojame. Baigiame balsuoti. Priimta. 216 pakeitimas. Balsuojame. Baigiame balsuoti. Primta 217 pakeitimas. Balsuojame. Baigiame balsuoti. Primta 222 pakeitimas. Balsuojame. Baigiame balsuoti. Primta 27 pakeitimas. Balsuojame. Baigiame balsuoti. Atmesta 223 pakeitimas. Balsuojame. Baigiame balsuoti. Priimta 224 pakeitimas. Baigiame balsuoti. Primta. 125 pakeitimas balsuojame. Baigėme balsuoti. Atmesta. 28 pakeitimas balsuojame. Baigėme balsuoti. Primta. 29 pakeitimas balsuojame. Baigiame balsuoti. Primta. 236 pakeitimas balsuojame. Baigiame balsuoti. Primta. 252 pakeitimas balsuojame. Baigiame balsuoti primta. 262 pakeitimas. Balsuojame. Baigiame balsuoti. Primta. 90 pakeitimas. Balsuojame. Baigiame balsuoti. Primta. 91. Pakeitimas balsuojame. Baigiame balsuoti. Primta. 11 kompromisas. Balsuojame. Tai vardinis balsavimas. Kolegos, nepastebėjau, jog tai vardinis balsavimas. Turėčiau pradžioje pasakyti, tai, tai iš naujo balsuosime vardinis balsavimas, kurio paprašė CR frakcija, tai kompromisas 11. Būt e, perbalsuokime, tačiau turėtume visgi laikytis taisyklio. Baigėme balsuoti. Primta Na, man tai buvo pamoka. 239 pakeitimas balsuojame. Baigiame balsuoti. Atmesta. 241 ir 242 identiški pakeitimai balsuojame. Baigiame balsuoti. Atmesta. 243 pakeitimas balsuojame. Baigiame balsuoti. Atmesta. 245 pakeitimas balsuojame. Atsiprašau, kolegos 244 pakeitimas balsuojame 244. Close. Baigiame balsuoti. Atmesta. 245 pakeitimas balsuojame. Baigiame balsuoti. Atmesta 246 pakeitimas. Balsuojame. Baigiame balsuoti. Priimta 248 pakeitimas. Balsuojame. Baigiame balsuoti. Priimta 12 kompromisas. Balsuojame. Baigiame balsuoti. Primta. 33 pakeitimas balsuojame. Baigiame balsuoti. Atmesta. 13 kompromisas balsuojame. Closed. Baigiame balsuoti. Primta. 263 pakeitimas. Balsuojame. Dėl 263 balsuojame. Baigiame. Atmesta. 265 pakeitimas balsuojame. Baigiame balsuoti. Primta 266 pakeitimas balsuojame. Baigiame balsuoti. Atmesta 267 pakeitimas balsuojame. Baigėme balsuoti. Priimta 268 pakeitimas. Balsuojame. Baigėme balsuoti. Atmesta 270 pakeitimas. Balsuojame. Baigėme balsuoti. Atmesta 270. 14 kompromisas balsuojame. Baigiame balsuoti. Priimta 279 pakeitimas balsuojame. Baigiame balsuoti. Priimta 280 pakeitimas balsuojame. Baigiame balsuoti. Atmesta. 281 pakeitimas balsuojame. Baigiame balsuoti. Primta. 282 pakeitimas balsuojame. Baigiame balsuoti. Atmesta. 283 pakeitimas. Balsuojame. Baigiame balsuoti. Priimta 284 pakeitimas. Balsuojame. Baigiame balsuoti. Atmesta. 285 pakeitimas. Balsuojame. Baigiame balsuoti. Priimta. 286 e, atkrenta. Einame toliau. 292 keitimas. Dėl 292 balsuojame. 292 pakeitimas, 26 puslapis. Atsiprašau, sako pirmininkas. Atsiprašau kolegos už e, pauzę. Taip vyksta balsavimas dėl 222 ir visi balsavote. Aš pats nebalsavau. Sako pirmininkas, baigiame balsuoti. Atmesta. 296 pakeitimas balsuojame. Baigiame balsuoti. Atmesta. 297 pakeitimas balsuojame. Baigiame balsuoti. Primta. 298 pakeitimas balsuojame. Baigiame balsuoti. Primta. 299 pakeitimas balsuojame. Baigiame balsuoti. Primta. 300 pakeitimas balsuojame. Baigiame balsuoti. Priimta. 37 pakeitimas. Balsuojame. Baigiame balsuoti. Priimta. Amendment 315. The vote is open. 315 pakeitimas. Balsuojame. Baigiame balsuoti. Atmesta. 319 pakeitimas. Balsuojame. Baigiame balsuoti priimta. 40 pakeitimas balsuojame. Baigiame balsuoti. Atmesta. 324 pakeitimas balsuojame. Dėl 324 balsuojame. Baigiame balsuoti. Priimta. 326 pakeitimas balsuojame. Baigiame balsuoti. Atmesta. 330 pakeitimas balsuojame. Baigiame balsuoti. Priimta. 336 ir 338 tapatus balsuojame. Baigėme balsuoti. Atmesta. 342 pakeitimas balsuojame. Dėl 342. Ar visi spėjote? Taip, 342 pakeitimas. Kolegos, perbalsuokime dėl šito pakeitimo. Balsuosime iš naujo dėl 342 pakeitimo balsuojame. 342, the amendment of your own lip. 342 pakeitimas teiktas Nuojo e, Lenarso. Baigiame balsuoti, atmesta. Einame toliau, 346. Ne, neiname. 344 pakeitimas. Three, four, four, no? Oh, this is interesting. Aš sakyčiau, reiktų balsuoti 344, sako pirmininkas, ką galvojate? Yes, 344 has to be voted. Well, I'm, I'm, I'm sticking to 344. Ne, visgi išlieku tos pačios nuomonės, reikia balsuoti dėl 344 pakeitimo. Na, nepatinka nesutikti su Žeraro, iš tiesų iš manęs daug energijos, tai atima balsuojame dėl 344 pakeitimo. Baigiame balsuoti. Atmesta. O dabar einame apie 343 pakeitimo. Balsuojame. Baigiame balsuoti. Atmesta. 341. Pakeitimas balsuojame. Baigiame balsuoti. Rimta. Na, o dabar dėl 346 balsuojame. Baigiame balsuoti. priimta. Trišimtai penkiasdešimt ketvirtas pakeitimas balsuojame. Baigiame balsuoti. Priimta. 355 pakeitimas balsuojame. Baigiame balsuoti priimta 356 pakeitimas. Balsuojame. Baigiame balsuoti. Atmesta. 362 pakeitimas balsuojame. Dėl 362 balsuojame. Baigiame balsuoti atmesta. 363 pakeitimas balsuojame. Baigiame balsuoti. Atmesta. 15 kompromisas balsuojame. Baigiame balsuoti. Priimta 364 pakeitimas balsuojame. Baigiame balsuoti. Priimta. 42 pakeitimas balsuojame. Baigiame balsuoti. Priimta 372 pakeitimas. Balsuojame. Baigiame balsuoti. Priimta 373 pakeitimas. Balsuojame. Baigiame balsuoti. Priimta 375 pakeitimas. Balsuojame. Baigiame balsuoti. Priimta. 378 pakeitimas. 378. Yeah, I'll see that afterwards. Amendment 378, the vote. Balsuojame dėl 378 pakeitimo. 378, colleagues. Vote is closed. Baigiame balsuoti. Atmesta. Amendment 48. Vote is open. 48. Pakeitimas. Balsuojame. Baigiame balsuoti. Atmesta. 380 pakeitimas balsuojame. Baigiame balsuoti. Priimta. Vote is open. 50 pakeitimas, pradedame balsuoti. Balsuoti baigiame. Pritarta 51 balsavimas, balsuoti pradedame. Balsavimas baigtas. Pritarta. 53 balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. Pritarta. 54 pakeitimas pradedame balsuoti. Balsavimas baigtas. Atmestas. 395 pakeitimas pradedame balsuoti. Balsavimas baigtas. Pritarta. 55 pakeitimas pradedame balsuoti. Balsavimas baigtas. Pritarta. 407 ir 408 pakeitimas yra identiški, balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. Pritarta. 412 pakeitimas. Pradedame balsuoti. Balsavimas baigtas. Pritarta. 413 pakeitimas. Pradedame balsuoti. Balsavimas baigtas. Atmesta. 56 pakeitimas, kas pradedame balsuoti. Balsavimas baigtas. Pritarta. 419 pakeitimas. Pradedame balsuoti. Balsavimas baigtas. Pritarta. 422 pakeitimas. Pradedame balsuoti. Balsavimas baigtas. Pritarta 424. Pradedame balsuoti. Balsavimas baigtas. Pritarta 425. Pradedame balsuoti. Balsavimas baigtas. Pritarta 426. Kas pradedame balsuoti. Balsavimas baigtas. Pritarta. 429. Pradedame balsuoti. Balsavimas baigtas. Pritarta. 435 ir 436 balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. Atmestas. 57. Pradedame balsuoti. Balsavimas baigtas. Pritarta. 437. Pradedame balsuoti. Balsavimas baigtas. Pritarta. 437. 138. Pradedame balsuoti. Balsavimas baigtas. Pritarta. 440. Pradedame balsuoti. Balsavimas baigtas. Atmestas. 441. Pradedame balsuoti. Balsavimas baigtas. Pritarta. 442. Pradedame balsuoti. Balsavimas baigtas. Pritarta. 445. Pradedame balsuoti. Balsavimas baigtas. Pritarta. 446. Pradedame balsuoti. Balsavimas baigtas. Pritarta. 58. Balsavim, balsuoti pradedame. Balsavimas baigtas. Pritarta. 447. Pradedame balsuoti. Balsavimas baigtas. Pritarta. 448. Pradedame balsuoti. Balsavimas baigtas. Atmestas. 449. Pradedame balsuoti. Balsavimas baigtas. Pritarta. 450. Pradedame balsuoti. Balsavimas baigtas. Atmestas. 451. Pradedame balsuoti. Balsavimas baigtas. Pritarta. 59. Pradedame balsuoti. Balsavimas baigtas. Pritarta. 60. Pradedame balsuoti. Balsavimas baigtas. Pritarta. Dabar konstatuojamosios dalis, 62 pakeitimas, pradedame balsuoti. Balsavimas baigtas. Atmestas. 69 pakeitimas, pradedame balsuoti. Balsavimas baigtas. Atmestas. 70. Pradedame balsuoti. Balsavimas baigtas. Pritarta. 79. Pradedame balsuoti. Balsavimas baigtas. Atmestas. 84. Pradedame balsuoti. Balsavimas baigtas. Pritarta. 16 kompromisas vardinis balsavimas, kurio prašo EKR. Pradedame balsuoti. Balsuoti baigiame. Pritarta. 95 pakeitimas. Pradedame balsuoti. Balsavimas baigtas. Pritarta. 96 pakeitimas, pradedame balsuoti. Balsavimas baigtas. Atmestas. Ne, nėra trijų laimišelių. Čia tiesiog padaryta klaida. 98 pakeitimas. Na, dabar nėra laiko jokauti. 98. Pradedame balsuoti. Balsavimas baigtas. Pritarta. 99. Pradedame balsuoti. Balsavimas baigtas. Pritarta. 101. Pradedame balsuoti. Balsavimas baigtas. Pritarta. Devintas pakeitimas, balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. Pritarta. 107. Pradedame balsuoti. Balsavimas baigtas. Pritarta. 108. Pradedame balsuoti. Balsavimas baigtas. Pritarta. Aštuntas kompromisas. Pradedame balsuoti. Balsavimas baigtas. pritarta. 115 pradedame balsuoti. Balsavimas baigtas. Atmestas. Šeštas kompromisas. Pradedame balsuoti. Balsavimas baigtas. Pritarta. 12. Pradedame balsuoti. Balsavimas baigtas. Pritarta. 123 pakeitimas pradedame balsuoti. 123. Balsavimas baigtas. Atmestas. 124 pakeitimas pradedame balsuoti. Balsavimas baigtas. Pritarta. 128 pradedame balsuoti. Balsavimas baigtas. Pritarta. 129 pradedame balsuoti. Balsavimas baigtas. Atmestas. 17 kompromisas. Pradedame balsuoti. Ne, kolegos. Atsiprašau, 130 pakeitimas. 130 pakeitimas. Pradedame balsuoti. 130. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Pritarta 17. Kompromisas pradedame balsuoti. Balsavimas baigtas. Pritarta. 135 pakeitimas. Pradedame balsuoti. Balsavimas baigtas. Pritarta. 136 pakeitimas. Pradedame balsuoti. Balsavimas baigtas. Atmestas. 14 pakeitimas. Pradedame balsuoti. Balsavimas baigtas. Atmestas. 137 pakeitimas. Pradedame balsuoti. Balsavimas baigtas. Pritarta. 138. Pradedame balsuoti. Balsavimas baigtas. Pritarta. 15. Pradedame balsuoti. Balsavimas baigtas. Atmestas. 16 pakeitimas. Pradedame balsuoti. Balsavimas baigtas. Pritarta biudžeto komiteto pakeitimas. Dabar 16. Balsuojame dėl straipsnių. Pradedame balsuoti. Balsavimas baigtas. Atmestas. Taigi dabar balsuojame dėl straipsnių. Kolegos, jūs turbūt galvojate apie 16 pakeitimą, kuris iš tikrųjų yra biudžeto komiteto pakeitimas. Na, gerai dabar. Panaikinkime dviejų balsavimų rezultatus ir balsuokime dėl 16 pakeitimo. Taigi pirmiausia, 16 pakeitimas, pradedame balsuoti. Turbūt ne visiškai aiškiai kalbėjau. Balsavimas baigtas. Pritarta. O dabar periname prie biudžeto komiteto pakeitimų. 16 pakeitimas, 41 puslapyje pradedame balsuoti. Balsavimas baigtas, pritarta. Gerai. Dabar biudžeto pakeitimas numeris 6, 42 puslapis. Taip, galite dūsauti. Balsavimas baigtas. Atmesta. Taigi, kolegos, dabar galutinis balsavimas, vardinis balsavimas. Du vardiniai balsavimai. Taigi, pradedame balsuoti. Balsavimas baigtas. Pritarta 35 už, 10 prieš 8 susilaikė. Dabar balsuojame dėl sprendimo pradėti dėrybas, įgaliojimai ir dėrybininkų grupės sudėtis. Pradedame balsuoti. Balsavimas baigtas. Ne. Kolegos, dar balsuojate, neskubėkite. Balsavimas baigtas. Na, neišimkite dėl dar savo balsavimo kortelių. Taigi balsavimas baigtas, 36 už, 8 prieš, 7 susilaikė. Sveikinu pranešėjus. Kolegos, ačiū už kantrybę. Balsavimo laikas baigėsi.